rezoliucijų, balsuosime dėl jų rytoj, o dabar kitas darbo tvarkės punktas - vienos minutės pasisakymai pagal 150-ąją darbo tvarkos taisyklę. Ponas Moti, pirmasis pasisakys. E Pirmininkė, mėly kolegos, šiandien 5 gegužės yra diena protesto prieš pedofiliją ir vaikų pornografiją. Ši diena nustatyta pagal 41 įstatymą priimta praėjusiais metais. Šis reiškinys dėja plinta. Ir pedofilas šiandien nėra kažkoks tai sukraušęs senis, kuris sekioja paskui vaikus. Tai yra žmonės dirbantis, pasinaudojantis modernę technologiją ir e, šiolkinę organizacinę struktūrą, todėl vaikai nebėra saugus netgi savo namuose. Aš tikiuosi, kad ES taip pat e, paskirs e, šiam, šiai problemai dieną, todėl aš pateikiau raštišką deklaraciją. Man atrodo, kad mums reikia ankstyvo, ankstyvo įspėjimo sistemos, kad ES policininkai galėtų dirbti kartu, siekiant užtikrinti, kad jų turima informacija būtų paskleidžiama labai greitai, kovojant su pedofilais. Ir aš tikiuosi, kad daug žmonių pasirašys šią deklaraciją. Ačiū dabar ponas Mato Adrover. Aš pirmininkė praeitą savaitę Europa praleido progą per būsimuosius 20 metų užimti lyderės pozicijas e, astronomijos ir e, fizikos mokslo tyrimų srityje. Buvo priimtas sprendimas statyti milžinišką teleskopą Čilėje, o ne Kanarų salose. Tas sprendimas buvo priimtas Europos institucijoje, teleskopas bus statomas už ES pinigus, bus investuojama daugiau nei milijardas eurų ir investicija bus atlikta Pietų Amerikoje, o ne Europoje. Kokiu veiksmu E, ėmėsi taryba ir pirmininkaujanti Ispanija buvo surinktas e, susitikimas posėdis su atskirų valstybių atstovais, kurios, kurie turėjo priimti sprendimus, tačiau visai Europos Sąjungai nebuvo atstovaujama, buvo pasiūlytas e, Las Palmas miestas šiam projektui, tačiau nieko nebuvo padaryta, kad jis būtų pasirinktas. Ačiū labai, ponui Zalberiui, žodis vienai minutiai poniai tiksliau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš e, siūliau rezoliucijos projektą siekiant uždrausti naudoti cionidą kalnakasybos pramonėje, tiksliau e, gipsiu dabar kadangi šios medžiagos naudojimas gali sukelti didžiulės ekologinės katastrofas, jeigu mes bandome visam pasauliu parodyti, kad pasisakome už aplinkos apsaugą, kodėl neuždraudžiame ES šios kenksmingos medžiagos naudojimo. Bajamarė vietovėje prieš 12 metų įvyko nelaimė, kurią būtų galima prilyginti ant Černobilio nelaimiai 100 km spinduliu e, nukentėjo aplinkiniai gyventojai nuo šios katastrofos. Noriu Jums šiandien padėkoti už tai, kad e, e, tarėte ne šios medžiagos naudojimui kalnakasyboje, mes privalome Europos regionams padėti vystytis tvariai. Ačiū žodis teikiamas vienai minutiai ponui Busoj. Ačiū ponė pirmininkė. Graikija šiuo metu susiduria su sudėtinga situacija, kaip ir kitos ES šalis, kurios susiduria su didžiulėmis ekonominėmis problemomis, tai parodo, kad ekonominė krizė dar nėra įveikta ir egzistuoja didžiulių sukretimų rizika. Nemažas š narių, valstybių narių skaičius susidarė su biudžeto deficitu ir didina mokesčius. Tas pats vyksta ir Rumunijoje, kur yra padidinamos, padidinamas PVM ir įmonių pelno mokestis vidutiniuoju ir, ir ilgo laiko tarpiu tokių sprendimų e, pasiekmes gali būti pragaištingos. ES turėtų geriau bendradarbiauti, tiksliau jos atskiros valstybės narės, derindamos e, savo antikrizinius veiksmus. Aš manau, kad mokesčių didimo priemonė nepadės mums įveikti krizės. Ačiū. Nu, Ačiū toliau ponas Vojčiachovskis, jo salėje nėra, taigi ponas Ferrera vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Spekuliaciniai užsipolimai silp, na, silpniausių šitų ES ekonomikų yra baisus dalykas. Po to joms gelbėti reikia teikti milijonų eurų pagalbą, o po to jau spekuliuojama ir dėl tų pinigų. Turime pinigų politiką ir valiutos kurso politiką, kurią vykdo ECB, kuri yra naudinga didžiojo kapitalo atstovams. Mes visi vis liberalizuojame savo rinkams, o rinkas, o ECB padeda didžiam kapitalui. Turime, įsitik, turime galų gale pasakyti, kad e, tas solidarumas tiesiog yra plėšimas. Mes patirime socialinį terorizmą. Žmonės ir darbuotojai tam nepasiduos. Darbuotojai ir toliau kovos Graikijoje, Portugalijoje ir kitose šalise. Ir mes e, sveikiname darbuotojus ir e, profsąjungos tose šalise. Ačiū ponia Ferrera. Toliau vieną minutę ponui Kolmanui. Ačiū, ponia pirminkė. Dabar jau aišku, kad šiomis tragiškomis dienomis drakoniškos priemonės bus taikomas Graikijai, kad būtų išsaugotas euras. Tai negali būti teisingai. Taip baudžiami tiesiog paprasti žmonės dėl tų politikų išlaidavimo ir tų pačių politikų noro paremti pa, e, pasmerktą eurą. Mes išstojame 22 metais iš valiutų kaitos keitimo mechanizmą kurį pavadiname e, nuolatinės recesijos mechanizmu. Mes ištrūkome dėl to, kad e, Bundesbankas atsisakė paremti sterlingą. Labai gerai. Na, o dabar Graikija neturi kitos uh, išeities. Išlaisvinkite Graikiją iš tų euro gneuštų. Ir neverskite Graikijos žmonėms, žmonių mokėti uh, už naujos supervalstybės sukūrimą. Ačiū, ponia Kolmanai. Toliau, ponia Virsman, vieną minutę. Noriu pakalbėti apie oro transporto saugumą. Šis klausimas mums labai rūpėjo pastarąsias savaitės. Žmogaus gyvybė yra vertingesnė už bet kokį turtą. Todėl oro erdvės uždarimas buvo būtinas siekiant e, sumažinti riziką žmonių gyvybėms. Prisimenu atitinkamas katastrofas 82 ir 89 metais, kuomet e, nukritusių lėktuvų varikliuose buvo aptiktos vulkaninių pelenų liekanos ir šios nelaimės nebuvo ištirtos iki galo. Faktas yra tas, kad negalime rizikuoti žmonių gyvybėmis ir mums reikia ieškoti tinkamų alternatyvų oro transportui. Ačiū. Žodis vienai minutė suteikiamas poniai Mančilai. Consider că pentru îmbunătățirea funcționării. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad apsirūpinimus maisto produktais Europoje turėtų tapti geresniu, reikia daugiau skaidrumo ir vienodų teisinių sąlygų visoje bendrijoje. Taip pat tarpusavio santykiai tarp tiekėjų ir pardavėjų turėtų būti pagerinti, reikia pasitelkti atitinkamus metodus siekiant išvengti konkurencijos iškraipimo bei e, mokestiniai laikotarpiai turėtų būti sumažinti, e, atitinkamos normos turėtų būti vienodai traktuojamos visose valstybėse narėse. Todėl būtina pakeisti konkurencingumo aplinką siekiant užtikrinti geresnę pusiausvyrę tarp žemės ūkio gamintojų ir gamintojų prekybininkų žemės ūkio gaminiais bei maisto produktus, tai yra būtina siekiant užtikrinti kainų stabilumą maisto produktų prekybos grandinėje. Pane pirmininkė, mes daug kalbame e, apie ir dažnai apie Lenkų mažumos diskriminavimą Lenkijoje. E, Lietuvos Lenkai neturi teisės rašyti savo pavardžių gimtąją kalbą ir uždaromos lenkiškos mokyklos negražinama nuosavybė Lenkų tautybės piliečiams Lietuvos etikos komisija nubaudė pona Tomaševski taip pat e, ir Lenkų mažumos vadovą už tai, kad jie paklausė Europos parlamente pono Baroso apie Lietuvos Lenkų padėtį. Skandalas tęsiasi ir toliau. Lenkų savivaldos vadovas vienas prieš kelias dienas taip pat buvo nuteistas už tai, kad e, užrašė tam tikrus informacinius pranešimus dviemis, dviem kalbomis, taip pat ir lenkiškai šiam skandalui reikia galų gale padaryti galą, nes mes kalbame apie žmogaus teisės. Ačiū. Dabar žodis teikiamas vienai minutiai poniai Kasteks. Nematau jos tačių salėje. Tai jeigu nėra, tai ir nekalbės. Tegu vieną minutę suteiksime žodį poniai Savisar. Tampoco tenemos el gusto de tener con nosotros a la señora Savisar. Atrodo, kad ponios Savisar taip pat nėra tuo metu ponas Albarakis. Angurakis, atsiprašau. Aš čia pirmininkė, sako kalbėtojas. Milijonai darbuotojų e, pradėjo streiką priešindamiesi prieš drakoniškas TVF ir Graikijos vyriausybės priemonės, taip pat ES priemonės. Aišku, tai nėra naujos priemonės, tai yra priemonės, kurios dar pagilins krizę. Ir jos kelia pavojui Graikijos piliečių saugumui ir gerovai. Kyla pavojus ir Mastrichto sutarčiai. E, dabartinės priemonės išeina už Lisabono strategijos ar e, strategijos 2020 ribų. Mums reikia dar kartą pasižiūrėti į visą ekonominio augimo ir vystimosi paradigmą. Reikia pažiūrėti, kas kyla, kuria gerovę, gerbuvį, turime vengti provokacijų ir nemanau, kad šie streikai yra paskutiniai. Bus ir daugiau tragiškų įvykių, kaip kad tokių, kaip kad matėme šiandieną dėje ateinuose ir tai niekam nepadeda. Mes turime galvoti apie Graikijos žmonių ateitį. Jie laimės. Pone Palėdėlį. Aš e, noriu pasisakyti apie tarybą, kad ji, pasakyti, kad ji nesuprato, jo krizė yra Europos problema ir kad tai kelia pavojų Europos sanglaudai. Graikai kovodami už ekonominį ir socialinį atsigavimą, buvo pasiryžę paremti socialistų vyriausybę, bet e, prieš keletą valandų e, įvyko tragiški įvykiai. Atenuose žuvo trys žmonės e, dėl smurto per demonstracijas, kurios buvo nukreiptas prieš griežtas priemonės. Ir aš manau, kad dabar Europos parlamento nariai kuo e, skubiau turėtų pasisakyti už sanglaudą. Aš norėčiau, kad tai, kas įvyko Graikijoje ateinuose prieš keletą valandų, nepersimestų į kitas šalis ir kad mes dabar pradėtume galvoti apie Europos tapatybės kūrimą, solidarumo ir partnerystės pagalbą. Ačiū. Ačiū. Toliau Ponas Figreido vieną minutę. Prieš keletą dienų kalbėjome apie 120-asias metinės nuo tada, kai darbuotojai ėmė kovoti už savo teisės, už e, darbo jėgos išsilaisvinimą kad būtų galima realizuoti žmonių kūrybiškas galės. Po 120 metų pažangos vėl susidurime su tragiškais įvykiais. Tradiciškai e, darbininkai patiria didžiausius nuostolius ir turi daugiausia aukotis. Ir kai tik tai istorinės aplinkybės leidžia kapitalui sumažinti visą socialinę pažangą, e, jie vėl taip pat nukenčia kaip dabar Graikijoje ir Portugalijoje ir kitose šalise. Turime gerbti tų orumą, kurie dirba ir kuria turtą. Ačiū toliau, ponas Kelis. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną e, svarbų įvykį. Airių jaunuolis Bolivijoje prieš metus buvo nušautas ir daugelis mane, kad jis buvo nužudytas. Tačiau Maiklo šeima neturi atsakymo, kaip ir kodėl jis mirė. Kai kurie iš jų dalyvauja čia parlamente šiandien. Oficiali informacija yra ta, kad jis buvo nužudytas bandant nužudyti Bolivijos prezidentą. Tai iš tikrųjų nepanašu į tokį žmogų, kuris buvo kilęs iš e, besirūpinančios rūpestingos šeimos. Vienintelis atsakymas yra, kad vietinė valdžia negalima pasitikėti. Jų e, įrodymai, jų informacija yra prieštaringa. Todėl aš norėčiau paraginti parlamentą ir Katrin, Katrin Ašton prisidėti prie Airijos valdžios veiksmų, kad būtų įvykdytas e, nepriklausomas tyrimas. Taip pat e, kartu e, mes visi Airijos parlamentarai jums parašysime apie tai kreipimąsi artimiausioje ateityje. Ačiū, ponia Keli, toliau viena minutė. Poniai Gens, atrodo, jos nėra salėje. Taip toliau ponas Vyganinas. Вашето внимание с национален проблем. България се управлява от некомпетентно, но популистско... Turiu atkreipti jūsų dėmesį į nacionalinę problemą. Bulgarija e, valdo nekompetentinga, bet populistinė vyriausybė, kurios metodai primena ketur, ketvirtai dešimtmetį. Daug Vienas iš tokių politikų yra vidaus reikalų ministras ir ministras pirmininkas. E, šimtai e, opozicijos valstybės tarnautojų buvo atleisti iš darbo. E, žmonės buvo areštuoti kai kurie, jiems buvo pateikti absurdiški kaltinimai. politikam, politikai nurodinėja teismams, kaip elgtis. Taip pat platuojama įkurti specialų teismą ar specializuotą tribunolą Ir daugelį metų Bulgarijos prašoma pasistengti labiau, geriau kovoti su nusik organizuotų nusikalstamumu. Tačiau ši kova virsta e, kova su demokratija, pažeidinėjami demokratijos principai. Reikėtų, kad ES atkreiptų dėmesį į tai, į tai, kas vyksta valstybėse narėse. mėly kolegos, ponas Šegedė, nedarbas, biudžeto deficitas yra didžiausi iššūkiai šiuo metu ES valstybėms ir visai Europai. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną problemą, tai yra korupcijos problema vidurio ir rytų Europoje, taip pat ir Vengrijoje, yra labai paplitusi. Būtent dėl korupcijos. Vengrijos vyriausybė ir e, e, anksčiau ją valdė socialistai įstūmė šalę, šalį į visišką aklavietę. Anksčiau jokie viešieji konkursai nevykdavo be korupcijos. Mano partija Jobik ragina būsimą Graikijos vyriausybę griežtai kovoti su korupcija. Mūsų partija mano, kad galima gyventi, yra įmanoma gyventi be korupcijos. Pirmininkas, ačiū labai. Vienai minutį žodį suteikiamas ponui Mirškiai. Paldies priekšrėtais. Asociuojama Europos svin. Ačiū pirmininkė. Europa švenčia pergalę prieš prieš nacistinę agresiją. Prieš kurį laiką buvę uh, vokiečių uh, sesijos, uh, sesininkų būrio, na, būrių nariai uh, surengė žygį maršą Rygoje ir niekas nebandė jų sustabdyti. Vis, uh, visi elgėsi taip, tarsi nieko nebūtų įvykę. Daugiau kaip 150 tūkstančių rusų, ukrainiečių ir baltarusių e, buvo nužudyti tų žmonių, o Latvijoje jie laikomi didvyriais. Tai yra nusikaltimas milijonams žmonių, kurie e, žuvo per antrąjį pasaulinį karą. Ačiū. Dėkuoju, ponė Mirski. Dabar ponė Winkler. Ponas Winkler. Ačiū pirmininkė kolegos. Istorija parodė, kad krizė gali lemti progresą, gali atsikrasti spaudimas kurti naujus metodus ir išvengti klaidų, kurios sukėlė krizę. Norėčiau iškelti dvi tokias idėjas. Jeigu norime, kad ES išliktų pasaulinę žaidėją, Europos pinigų fondas ir Europos reitingavimo agentūra turėtų būti sukurta čia nepaisant didelių pastangų, kurių reiktų, tai verta būtų padaryti, jeigu mes galvojame apie savo ilgalaikius interesus. Nes e, galime nebejoti, kad e, ateitis atneš naujų krizių. Europos socialinė politika yra vienas svarbiausių dalykų, o Europos pinigų fondo sukūrimas galėtų padėti Europai žengti į priekį, o Europos reitingavimo agentūra galėtų pasiremti savo tinkamu Europos ekonomikos supratimu. Dėl šių idėjų verta padiskutuoti ir pozityvus sprendimas būtų išmintingiausias. Ačiū. Ačiū, poniai Mirškiai. Žodis vienai minutiai suteikiamas. Tiksliau, dėkoja pirmiausia ponui Vinkleriui, dabar žodį suteikia vieną minutę ponui Kryto poniai tiksliau. Pone pirmininkė, mes e, gyvename šiuo metu labai neteisingo ekstremistinių partijų įtakos didėjimo laikotarpiu. šios partijos neigia tiek Europos egzistavimą, tiek tautinės mažumas. Tokiu būdu mes e, veikiančioms partijoms nesugebėsime sukurti vieningos Europos. Aš reiškiu protestą prieš šių partijų vykdomą propagandą užsieniečių svetimšalių atžvilgių. Prancūzijos televizijos reguliariai įžeidinėja Rumunijos, rumūnų mažumos atstovus, kai kurie, kai kurie televizijos kanalai tvirai propaguoja nenorą ir prieš priešą e, rumūnų tautybės atstovams. Raginu kovoti su tokiais reiškiniais. Ačiū, ponas Arsenis. Aš norėčiau išreikšti užuojautą žuvusiųjų e, per šios dienos įvykius atėnuose artimiesiems. Norėčiau kalbėti apie klimato kaitą. 35 delegatai buvo susirinkę Kosabavoje ir jie ragina mus priimti sprendimus Meksike dėl šiltame efekto dujų kiekių mažinimo, ES turi įsipareigoti iki 20 metų sumažinti e, šiltumo efekto dujų apimtis 30 procentų. Čia šis sprendimas yra nukeliamas iki Meksikos aukščiausio lygio susitikimo, nėra jokio laiko grafiko, parlamentas gali priimti sprendimus sumažinti CO2 kiekį daugiau nei 30 procentų mes turime parodyti gerą pavyzdį pasauliu ir priimti sprendimą dėl 50 procentų mažinimo. Mes puikiai žinome, kad galime visur taupyti energijos išteklius, taip pat ir mūsų darbo vietose, galime elgtis ekologiškiau, tą turime ir daryti. Pone Kastinga, prašau. Europos parlamentas 2008 metų biudžeto vykdymą patvirtino ir klaidų buvo pastebėta ir e, aptikta labai mažai, buvo sumažintas 50 e, procentų neteisingai panaudotų lėšų kiekiai, todėl e, reiktų pažymėti, kad žemės ūkio srityje neteisingai panaudotos lėšos sudarė mažiau nei 2 procentus šiame kontekste, tačiau norėčiau e, atkreipti dėmesį į e, paramos lėšus rengiantis Turkijos stojimui. Šių lėšų panaudojimas e, nebuvo pats tinkamiausias. Mes privalome griežtinti lėšų skirimo ir naudojimo kontrolę. Tik tokiu būdu jos galės atnešti daugiausiai naudos. Pirmininkas dėkoja. Dabar žodis suteikiamas poniai Morvai. Ačiū labai. Žmogaus teisų konvencijos 11 straipsnis teigia, kad e, profsąjungoms privalu užtikrinti e, egzistavimo teisę. Prieš savaitę Vengrijos karo tribunolas nuteisė Judit Simai, Vengrijos policijos profsąjungos vadovę. Mes tuo tarpu manome, kad profsąjunga privalo ginti savo narių interesus ir mes gyvename ne kokioje nors bananų respublikoje, o ES valstybėje narėse įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. E, visi kalbame apie tai, kad e, Europos piliečių teisų apsauga turėtų pagerėti, tuo tarpu judicima byla yra naujas precedentas, parodantis, kad taip nėra. Mes privalome kovoti už tai, kad ši drasi moteris vėl būtų atstatyta savo pareigose. Ačiū žodis suteikiamas ponė Steinbruk. Jos nėra salėje, todėl žodis teikiamas ponai Gėrikui. Ačiū, ponė pirmininkė. Lenkijoje vyksta paslėpta prekyba žmonėmis, prisidengus e, įvairiomis e, antihumanitarėmis rinkos teisėmis. Pastaraisiais metais tačiau taip pat buvo parduotas nekilnojamas turtas su jų nuomininkais. Nuomininkai dažniausiai yra vyresnio amžiaus ir lygoti asmenys neturintys jokių galimybių įsigyti savo nuomojamą būstą ir e, dažnai negalėdami susimokėti nuomos jie yra išmetami į gatvę, taip yra e, laužomos ir negerbiamos žmogaus teisės valstybių narių atitinkamos institucijos privalo imtis rimtesnių veiksmų siekiant užtikrinti nuomininkų teisės, taip pat reikia skirti paramą iš valstybės biudžeto, kovojant su nehumanitarinėmis privatizacijos pasiekmėmis. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas yra ponas Stojanovs. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbu tam, kad norėčiau pasmerkti neteisybę. Neužmiršk, negalvokime, kad graikų nereikia kaltinti to, dėl to, kas įvyko Graikijoje. Finansinė krizė atsirado dėl to, kad per metus mokama 14, 15 ar 16 algų. Tokio, to, tokių atlyginimų Europoje niekas niekam nemoka. Metų metus e, e, Graikija melavo Europos centriniam bankui, o dėl tų melų dabar Europos lyderai nubalsavo dėl to, kad Graikijai būtų de, skirta 110 milijardų eurų. Tuo pat metu tokios šalis kaip Bulgarija ar Estija kurios buvo disciplinuotos, bus baudžiamos ir jų įstojimas į eurozoną bus nukeliamas. Tai yra dvigubi standartai. Ir tai neverta ES vardo. Neteisinga. Reikia bausti tuos, kurie yra kalti. Ir, ir Graikiją reikia išmesti iš eurozonos. Ačiū. Ačiū. Kitas klausimas yra žodinis klausimas komisijai dėl motorinių transporto priemonių bendrosios